skirta e, baudžiamosios teisės sistemai sustiprinti. Ačiū. Dank, Labai ačiū komisijos nariui dalį. Ir noriu pasakyti, kad turime septynis pasiūlymus priimti rezoliucijas. Tuo e, diskusiją šio klausimu baigėme. Balsuosime iš karto po e, diskusijų kitų klausimų. Taigi, turime dabar diskutuoti situaciją dėl etninių mažumų padėties Irane ir pradėsime nuo rezoliucijos autorių, ponas Paška pirmasis bus. Ačiū pirmininkė. Irano politi atstovams yra pro, kyla problemų dėl žmogaus teisų etinių mažumų teisų pripažinimo. Islamo radikali politika yra vykdoma vyriausybės, todėl mažumos dėl to kenčia. Kreipiamės į um, Irano valdžią, kad būtų gerbimas etinių mažumų teisės naudoti savo kalbą viešame, privačiame gyvenime, švietime ir taip toliau, kad etinės mažumas galėtų praktikuoti savo religiją, kad, kad būtų nutrauktas mažų mažumų persiekėjimas ir diskriminavimas. Tai yra labai svarbu. Tai labai svarbu, nes arogantiška ir administracija nieko nekeičia, bet labai svarbu, kad mes tą rezoliuciją patvirtumėm, nes jie žinos, kad mes jos stebime, Europa jos stebi, visas pasaulis jos stebi ir ateitie turės keisti savo arogantišką politiką etninių mažumų atžvilgių. Danke, kolegė. Vielen Dank, Herr Kollege Paschka. Es folgt Herr Kollege Tavares. Ačiū ponui Paška, dabar ponas Tavarės. Ačiū pirmininkė. tema neraminanti. Mažumų situacija Irane yra labai rimta ir vis blogėja. Politinė padėtis toje šalyje yra labai sudėtinga, e, kai eina kalba apie mm, gyventojų daugumą jų teisės yra pažeidinėjamos, pavyzdžiui, rinkimuose, kur rezultatai yra falsifikuojami. Tačiau jeigu esi etninių mažumų atstovas, situacija yra dar blogesnė. Gali papulti į kalėjimą, gauti ilgą laisvės atimimo bausmę, yra teisės, bet kokios varžomos, visa teisės sistema yra labai šališka, um, nusiteikusi prieš etinės mažumas, o moteris iš etninių mažumų um, yra traktuojamos dar blogiau negu negu moteris yra nebendrai. Švietimo situacija etninėms mažumoms yra dar blogesnė, nes mokyklos yra prastesnės, taigi padėtis labai neraminanti. Dar reikia pridurti tai, kad vis plačiau yra naudojama mirties bausmė Irane, žmonės yra persekiojami, pavyzdžiui, dėl um, lytinės orientacijos. Yra daug įvairių persikėjimo atvejų ir mes raginame Iraną nutraukti tokią praktiką, pakeisti savo požiūrį į etnės mažumas. Aišku, mažai yra vilčių, kad Irano valdžia įsiklausys į tai. Svarbiausia, kad Irano valdžia bent jau susimastys apie tai, ką ji daro, kaip ji elgesi um, ir pamatys, uh, ką tokia praktika jie daro. Irano valdžia tokia savo praktika skatins pasik pasikeitimus, aš manau, tai tiesiog sėsta sėkla ir, ir vieną dieną manau, kad padėtis pasikeis. Merci, le... Veronik Dikaiser. Ačiū pirmininkė. Irano žmonės, e, tik tai pusė jų yra persai, o likusi pusė yra įvairios kitos etinės grupės. E, jungtinių tautų 2010 metų rezoliucija yra kalbama apie tų mažumų atskirties reiškinį. Ir tikrai yra daug tų mažumų. Yra arabai, azerbaidžianai, kur, kurdai, Turkmenai reikėtų dar paminėti um, Ahvazų arabų mažumą, tai yra didelė grupė ir 2005 metų jaunimo grupė rengia balandį manifestacijas ir bent 15 buvo žuvusių pastarosiuose demonstracijose ir Facebook tai buvo informacija pateikta ir čia rezoliucijoje yra kalbama apie šis e, ahvazus, kurie yra dabar kalėjime ir turės būti bu, teisiami, yra renkama visa informacija e, per Amiko tinklą, bet reikia pasakyti tai, kad čia tai, kad jie yra įvardinami, kad yra reikalaujama teisingo teismo sprendimo, aš manau, yra labai svarbu šioje rezoliucijoje. Dank, Dėkuoju poniai Dekaiser. Toliau ponė Skakė. Pusantros minutės. Komisijos nariai kolegos, turbūt galima drąsiai sakyti, kad visi iraniečiai gyvena priespaudoje ir patiria valstybės smurtą kasdien. Ir ši liūdna, šios liūdnos e, Irano Islamo Respublikos e, realybės neturėtų užgošti e, dėrybos dėl brandolinės energetikos, kuri prasidės kitą savaitę. Žmogaus teisės yra strateginis dalykas ir jis negali būti veiksniu, kalbant apie brandolinę programą. Irano mažumos ir toliau patiria diskriminaciją, yra persekiojamos, taikus demonstrantai yra įkalinami, o jų teismai netitinka jokių tarptautinių e, standartų. Irano kalėjimai garsėja savo žiaurumu. Kankinimai, prievartavimai ir egzekucijos yra įprasta praktika. Tai yra praktika, kurią mes e, smerkėme, tikėdami žmogaus teisų universalumu. Mes raginame Irano valdžią laikytis savo prisimtų įsipareigojimų, kurie įtvirtinti Konstitucijoje. Moteris neturi patirti diskriminacijos kaip mažumo atstovės ir kaip moteris. Jos susiduria su įstatymais, kurie konkrečiai riboja jų teisės. Mes raginame Irano valdžią E, išleisti iš kalėjimo visus taikius demonstrantus, kurie šiuo metu yra kalinami, taip pat e, užtikrinti jų teisę e, vartoti savo kalbą ir mokytis savo kalbą, remiantis Islamo, Irano Islamo Respublikos konstituciją. Dėkoju kolegiai Šakė, dabar ponė Korhola minutė. Nyt on kulunut kaksi vuotta siitä, kun Iranin, Irani... Ačiū pirmininkė, jau Dveji metai praėjo nuo to, kai Irano žymus um, švietėjas kurdas buvo nužudytas, o jo žudikas buvo nuteistas ketverių metų laisvės atėmimo bausme. Mariam Kura, kiti atvejai taip pat paminėtini čia. Tai yra tie, kurie buvo nuteisti už religijos atsisakymą, už tai, kad e, pikžodžiavo prieš pagrindinę religiją. Tai iš tikrųjų mm, islamo įstatymuose miglotai apibriešta, kas gali būti daroma vienokio ir kitokio atveju, taigi valdžia turi galimybę labai laisvai taikyti nuostas. Reikia paminėti krikščionių ir žydų situaciją, bet taip pat arabų, azerų kitų um, mažumų teises, um, tačiau tai nėra religinės mažumos, bet tai yra, pavyzdžiui, mažumos, kurios negali praktikuoti savo religiją, negali ginti savo teisės parlamente, pavyzdžiui. Aš manau, kad tą įvairovę reikia ginti. Pane Veržė. Ačiū, pirmininkė. Prieš kelias dienas mm, Irano kurdai šventė ant minėjo jauno mokytojo mirties metinės, jis keturis metus kalėjo ir po to buvo pakartas ir be to Veronik de Kaiser kalbėjo apie tuos šešis aktyvistus, kurie yra laikomi dabar kalėjime dėl to, kad įžeidė religiją. Ir labai svarbu paminėti tai, kad mm, demonstracijų metu buvo e, žuvusiųjų. Bahavai, Azari, Beludžiai, kitos mažumos. Tikrai sudėtinga, kai esi mažumų atstovas, religinių ar etninių um, atstovas. Re, geriau jau nebūk mažumų atstovas, geriau nebūk moteris, nes uh, yra, ta, tavo atveju bus greičiau pritaikyta ir bausmė, bet kokia mirties bausmės yra taikomas net ir nepilnamečiams. Tai be abejo, visi mes žinome, kad Irano valdžia mm, visai nepaiso to, ką mes čia sakome, tačiau e, labai svarbu, pavyzdžiui, tarkim, paminėti Leila Zana um, kuriai buvo skirtas Sakarovo apdovanojimas, e, yra nuteista dešimties metų laisvės ateimimo bausme Turkijoje. Ačiū ponas Vaičiakovski, vieną minutę. Pirmininkė, ačiū. Tikrai labai liūdna, kad Iranas, šalis turinti tokią ilgą ir gražią istoriją ir kultūrą, tokia svarbi šalis, e, šiuo metu yra valdoma režimo, kuris nepaiso pagrindinių savo piliečių teisių. Tai yra režimas, kuris turi didelių brandolinių siekių, režimas, kuris vykdo priespaudos politiką krikščionių ir kitų etninių mažumų atžvilgių. Manau, kad turime į tai reaguoti. Žinoma, nedaug ką galime padaryti, kadangi Irano valdžia yra atspari bet kokiai kritikai, tačiau tai nereiškia, kad mes turime sustoti. Europos parlamentas turi vėl ir vėl kartoti, kad mes nesitaikstysime su tokiu elgesiu. Taip pat turime paremti ir Irano opoziciją. Manau, kad tai turime daryti, kad darytume spaudimą Irano režimui. Ačiū. Dėkoju kolegai Vojsekovskijai. Dabar Baigiame kalbėtojų frakcijų vardų sąrašą. Dabar ponas Poselt vieną minutę. Pirmininkė. Iranas dažnai yra vertinamas kaip vien, vienalytė šalis, kaip šiitų tvirtovė, tačiau tai yra daugia kultūrė šalis, kurioje yra daug religijų. Pavyzdžiui, kai kurios mažumos gyvena e, gerai, kitos yra persekiojamos. Pavyzdžiui, azerai, nešitai, musulmonai, bahajai ypač kenčia. Taigi mūsų uždavinys yra suvokti Irano įvairovę ir su, siekti, kad religinės mažumos būtų remiamos ir ginamos. Priešingai nei prieš mane kalbėjęs kolega, aš manau, kad būtina daryti spaudimą ir nuolat kalbėti su Iranu. Mes taip elgiamės to monolitinio rytų bloko atžvilgių. Manau, kad galiausiai ir tos visos Irano įvairios mažumos galės gyventi taip, kaip turėtų. Ačiū dabar, ponė Ojuland minutė. Mažumų teisių pažeidimas Irane mūsų nestebina. E, būtent dėl tos priežasties, kad e, jau ne vieną kartą žmogaus teisų pažeidimų klausimų Irane kalbėjome Europos parlamente. Mes reikalavome, kad būtų panaikintos visos diskriminacijos formos, prašėme, kad būtų užtikrintos religinės ir kitos teisės ir kad bent jau mažumų atstovai būtų išleisti iš kalėjimo. Tačiau jau žinote, kad greičiausiai ir ši rezoliucija bus ignoruota, kaip ir visos likusios rezoliucijos pastaraisiais metais. Todėl norėčiau paraginti ES vesti dialogą su Irano pozicinėmis grupėmis, remti jas, kad būtų nuverstas dabartinis fundamentalistų režimas. Pokyčiai Irane E, greičiausiai bus šalyje. Tačiau mes turime pasinaudoti galimybę ir įgalinti demokratiškai nusiteikusius Iranus paspartinti procesą. Ačiū. Ačiū. Poniai Ojuland, dabar žodis ponui Gorbačyk. Dėkoju pirmininkė. Irane žmogaus teisų pažeidimas tapo politinė priemonė, o neapyka, neapykanta daugiausiai nukreipta prieš krikščionis, kurie yra ilgą laiką persiekėjami ir netgi e, nužudomi. Taigi ne, nelengva būti katalikų krikščionių yra ne. ES e, šalis na, turi ginti krikščionis ir dėl tos priežasties mes turime kalbėti uh, apie situaciją Irane. Apie tai, kad e, kiekvienas žmogus turi teisę e, garbinti savo religiją. Tai yra viena iš pagrindinių teisių ir situacija yra, ne, yra netoleruojama. Todėl norėčiau kreiptis į komisiją, kad jie dėtų visas pastangas, kad būtų aps, apginti ir apsaugoti krikščioniai Irane. Ačiū. Dabar žodis ponui Silvestris. Irano e, teismai e, pasmerkė e, žmonės į, įvairiomis baud, baudomis, kurios na, paverčiamos ilgais įkalinimo metais. Dažniausiai na, griežtesnėmis bausmėmis, bausmi, bausmėmis yra E, baudžiami mažumų atstovai. Tuo pat metu yra draudžiamas ir laisvas informavimas. Atsižvelgiant į tuos dalykus, galima vis dėlto išvelgti teigiamas tendencijas. Matome, kad na, valdžios institucijas represiniai veiksmai e, suintensyvėjo mažumų atstovų atžvilgių, ypač e, krikščionių atžvilgių. Nežinau, dėl ko apie tai nėra kalbama apie e, tai, tai rezoliucijos projekte. Taigi, E, žmonės, kurie priklauso e, tam tikroms religinėms mažumoms, yra e, traktuojami kaip antros kategorijos piliečiai. Ačiū ponai Silvestris. Dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Tikrai norinčių pasisakyti yra labai daug šiuo aktualiu klausimu ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Sonik. Vieną minutę. Žymė lične narušenia podstavowych praw. Ačiū pirmininkė. Matome baisus, baisius žmonių teisių pažeidinėjimus vykdomus daugelį metų yra ne jau. Politinės, socialinės teisės yra pažeidinėjamos tie, kurie išeina gatves demonstruoti dėl, į demonstracijas dėl žmogaus teisų, su jais elgiamasi labai žiauriai. Iranas taiko mirties bausmę vis dažniau, kas labai neramina. Daugelis mm, šalies piliečių gyvena į nuolatinės grėsmės sąlygomis, priespaudas labai didelė, žmonės areštuojami, žudomi. Uh, turime priminti e, vėl ir vėl tarptautiniai bendruomeniai, kokia yra situacija. Mes turime priminti Irano valdžiai, jos konstitucijos nuostatas ir įsipareigojimus gerbti žmogaus teises. Mūsų parlamentas jau du kartus atidėjo vizitą į Iraną. Aš manau, kad tai yra netinkama politika. Dank, Ačiū kolegai Sonik. Pane Kretų, vienai minutėjai. Uh, consider și eu că trebuie să trans... Ačiū pirmininkė. Mm, aš galvoju, kad turime pasiūsti labai aiškę griežtą žinę Irano valdžiai kad ji e, nedelsdama panaikintų mirties bausmės arabų mažumų atstovams. Tos mirties bausmės gali įvykdytos būti bet kurią akimirką. Turi būti jiems surinktas teisingas teismo procesas, šeimos turi būti informuotos apie likimą. Manau, kad tikrai turime reikalauti, kad sulaikymo centruose nebebūtų kankinimai naudojami. Uh, Ir galiausiai e, reikalavome, kad Irano valdžia nebetaikytų uh, mirties bausmės ir nepersekiotų um, etninių mažumų. Manau, kad reikia užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis. Ačiū, kolega Vlasik. Pirmininkė, kalbėdami apie etninių mažumų teisės, turime minėti ir Ašrafo stovykloje Irake esančių asmenų teisės. Ten 3000 žmonių gyvena katastrofiškomis sąlygomis, neturėdami jokių e, sanitarijų ir antisanitarinėmis sąlygomis. Turime daryti spaudimą Europos komisijos vicepirmininkiai baroniniai Ashton, kad ji siektų, jog būtų rastas ir šios situacijos sprendimas. Dėkoju kolegai Vlasak. Dabar ponė Jėčiavska vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Sudėtinga Irano mažumų padėtis yra susijusi su religinės laisvės toka šioje šalyje. Diskusijos dalyviai išsamei kalbėjo apie mažumų persekiojimą, ypač krikščionių mažumos persekiojimą. Nenoriu kartoti to, kas buvo pasakyta, bet noriu akcentuoti, kad mane itin šokiruoja faktas, kad mirties bausmė vykdoma asmenims, kurie pakeitė savo tikėjimą. Tai yra radikalus, labai žiaurus E, religinių įsitikinimų laisvės pažeidimas. To neturėtų būti. Ačiū, poniai. Ponė. Pone Ječevskai, dabar ponas Skinė baigs spontaniškų pasisakymų raundą. Ačiū pirmininkė. Pone De Kaiser teisingai pastebėjo, kad e, Iranas nėra vienos kultūros šalis. Tai yra musulmoniška e, respublika. Bet kaip ir kiti kalbėtojai, e, taip ir aš manau, kad yra pavojinga būti mažumos atstovu Irane. Aš e, manau, kad reikia tokios rezoliucijos, kurie būtų skatinamas žmogaus teisų universalumas Irane. E, kaip sakė kalbėjo kolegos, nukentėjusių žmonių yra labai daug, kai kurie, kai kur, kai kuriuos galima priskirti tam tikroms grupuotėms. Tačiau turiu pasakyti, kad tikėjimą pakeitę asmenys taip pat susiduria su labai neaiškia um, ateitimi. Taigi aš norėčiau, kad būtų, kad kaip galima plačiau apriektume pačias įvairiausias mažumas, kad pavyzdžiui būtų ir asirų krikščioniškos mažumos įtrauktos. Dėkoju kolegai Skinneriui. Baigėme spontaniškus pasisakymus ir šią diskusiją užbaigs komisijos atstovas panas Dalį. Ačiū pirmininkė, gerbimi parlamentarai. Kaip ir buvo pasakyta, Iranas pasižymė etinę įvairovę. Etinės mažumos sudaro bent 40 procentų visų šalies gyventojų. Pagrindinės etninės lingvistinės Irano mažumos yra adzerai, kurdai, beludžiai, arabai, turkmėnai, paštūnai, armėnai, gruzinai, asirai ir žydai. Jos įsidėšiusios šalies pakraščiuose toli nuo valdžios centro Teherane. Nepaisant konstitucinių lygybės garantijų, mažumoms priklausantis asmenys patiria diskriminuojantį elgesį jų atžvilgių egzistuoja įvairius e, diskriminuojantis teisės aktai. Pavyzdžiui, konfiskuojama jų nuosavybė ir žemė, jie negali įsidarbinti valstybinėse tarnybose, ribojamos jų socialinės, kultūrinės, kalbinės ir lyginės laisvės, tai pažeidžiant žmogaus teisės. Kalbant apie diskriminuojantį elgesį, jo pavyzdžiais galėtų būti asmenų įkalinimas už politinės pažiūras, nesažiningas politinių kalinių teismas, fizinės bausmės, E, mirties bausmės taikymas, taip pat nuolatinis tam tikrų pilietinių laisvių ribojimas ir judėjimo ribonas. Ribojimas. Dažnai Irano etninės mažumos negauna teisėtai jų regionuose esančių gamtinių išteklių dalies, pavyzdžiui, prieigos prie Uru Niego ežero baseino vandenų Azerbaidžiano provincijoje arba pajamų iš naftos Ahvazo provincijoje, kurioje dominuoja arabai. ES iškėlė šios klausimus jungtinių tautų lygių. Jie yra traukti į jungtinių tautų generalinės asamblėjos rezoliuciją dėl žmogaus teisų Irane, kuri buvo patvirtinta 2011 m. lapkričio 20 d. Jungtinių tautų komitetas dėl rasistinės diskriminacijos panaikinimo taip pat pabrėžė Irane esamas diskriminuojančias praktikas. ES požiūris šiuo e, klausimu yra nuoseklus. ES E, šalis veikia vadovaudamasis savo pagrindinę poziciją. ES aktualu, kad būtų saugotos ir apgintos mažumos priklausančių žmonių teisės visame pasaulyje. Iranas vis dar kelia didelį susirūpinimą. Kaip ir kitų šalių atžvilgių mes nulatos stebime represijos ar diskriminacijos lyties įsitikinimu E, religijos ar etinės priklausomybės pagrindų atvejus. Pastarose tarybos išvadose ES apgailestavo, kad Irano piliečiai patiria represinius veiksmus, įskaitant ir etinėms ir religinėms mažumoms priklausančius žmonės. Mes naudojame ir naudojame visas priemonės, kad padidintumėm žinojimą ir paragintumėm Iraną laikytis lygaus traktavimo ir diskriminavimo principų. Šiuo atžvilgiu nesielgėme kažkaip ypatingai vyriausiųjų galiotinė ir ES išplatino deklaraciją dėl etninės ir religinės netolerancijos Irane o kai kurių atvejų atžvilgių ėmėsi konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, 2011 m. birželį ES ėmėsi veiksmų, kai Teheranas priėmė sprendimą nuteisti mirties bausmę tris kurdų kilmės Irano piliečius. ES taip pat neramina didelio masto religinių mažumų teisų diskriminaciją. Vyriausio lygaliotinė Ašton paviešino ne vieną pareiškimą dėl Baha mažumos situacijos. ES yra pasirengusi ir toliau aptarinėti žmogaus teisų klausimus su Iranu, įskaitant ir mažumoms priklausančių žmonių statusą. Nepaisant to, ES priemė sprendimą taikytis tikslinės ribojančias priemonės tam tikriems asmenims, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai sakingi už represinius veiksmus. ES sąraše dėl sankcijų taikymo žmogaus teisų pažeidimus jau yra 78 asmenys iš Irano. Ačiū. <clears throat> Vielen Dank, Herr Kommissar Dali. Zum Abschluss der Aussprache. Dėkoju komisijos nariui Dali. Yra pateikti septyni pasiūlymai priimti rezoliuciją. Baigiame diskusiją šio klausimu. Bals